turime laikytis sutarties principų. 27 valstybės narės yra suverenios, tačiau jos yra bendryjoje ir tas suverenitetas jų taip pat yra bendras. Du trečdaliai, dviejų trečdalių dauguma, kuri čia nuolatos minima, tai yra dauguma, kuri yra parlamente, bet ne rinkimuose išrinkta dauguma čia galima bus rasti kokio konsensuso. Sunku pasakyti, atrodo, opozicija yra apskritai išjungta iš to įstatymo, iš įstatymų prieimimų procedūros tokiu atveju. Tavareš, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Puiku, prašau. Labai trumpas klausimas, ponė Tavareš. Uh, kas jums suteikia teisę kalbėti 500 milijonų Europos piliečių vardu. Jūs taip dažnai minėjote tą skaičių. Tyrimai parodė, kad dauguma piliečių neprit.